on oh. Angelis on the Schademoser report. De Angelis dėl Schademoser pranešimų, prašom. Mr. De Angelis Pone De Angelis, prašom. Presidė. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Šadirmaus už pranešimą, kuriame siūloma konkrečios priemonės e, siekiant sustiprinti priežiūros sistemas bendrijos e, rinkoje, gaminant e, saugius produktus. Manau, kad E, siekiant e, įtvirtinti vidaus rinką ir apsaugoti vartotojus einama tinkama linkme ir užtikrinant atsekamumą e, produktų, atsižvelgiant į visą produktų gyvavimo ciklą. Taip pat yra siūloma sukurti domenų bazę produktų saugos srityje sistema RAPEX dėl pavojingų produktų iš trečiųjų valstybių importuojamų, tačiau uh, priežiūros institucijos gali iš rinkos pašalinti tuos produktus, kurie e, kelia didelę riziką. Dar pridursiu, jog mes turime užtikrinti, kad Europos rinkoje judantis e, produktai turi būti saugus ypač pažeidžiamoms e, gyventojų grupėms, tarp kurių vaikai ir senyvo amžiaus žmonės. Ponas Kalinovskis. Za wiele mówi się o bezpieczeństwie konsumentów Ačiū, ponė pirmininkė. Mes daug kalbame apie vartotojų apsaugą ir saugą. Taip, ypač apie maisto saugą, bet kartais pamirštame, kad gaminiai, kuriuos naudojame kiekvieną dieną, taip pat kelia grėsmę mūsų sveikatai. Ir ypatinga grėsmė kelia mažamečiams vaikams. Todėl mes turime užtikrinti nuolatinę priežiūrą, taip pat turime kontroliuoti ir priekybą vykdomą internetu, turime užtikrinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių valdžiaus institucijų, gamintojų ir kompetentingų institucijų. Bet turėtume pagalvoti ir apie kenksmingų produktų apibriežtį. Turime užtikrinti, kad gamyboje būtų vartojamos saugios medžiagos, tai yra būtina sąlyga. Taip pat turime ypatingą dėmesį skirti vaikams, kurie naudoja tos produktus. Ačiū. Parlamento... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien parlamentas balsavo dėl uh, produktų saugos pranešimo. Tai yra didelis žingsnis. Uh, geresnės vartotojų apsaugos link. Ten taip pat pabrėžiamas atsakamumo e, svarbumas viso produkto gyvavimo ciklo metu ir yra siekiama, kad komisija atitinkamai vertintų šios aspektus bei naujas technologijas, taip pat e, kalbama apie sąnaudo optimizavimą. Europos vartotojai tuo būdu galės e, sąmoningai pasirinkti produktus, nes žinos visą informaciją apie juos. Tuo pačiu minimas priemonės padės kovoti su padirbiniais. Šios priemonės užtikrins geresnį vartotojų apsaugą, taip pat ir Europos įmonių apsaugą, kurios nori taip pat eksternalizuoti savo veiklą. Manau, kad siūlomas priemonės yra puikus e, pasiūlymas tiek atsekamumo, tiek ir kilmės e, požiūriu. Ponas Barceloti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Divazai pranešimo palankus balzavimas atspindi E, padėtį dėl grifo H1N1 ir dabar geriau įsivaizduojame, ką reikės daryti iškilus panašiems iššūkiams ateityje. Šis pranešimas yra tikrai geras pranešimas. Tai, kas jame siūlome, užtikrins geresnį bendradarbiavimą tarp Europos institucijų ir valstybių narių atitinkamų tarnybų. Tuo būdu uh, rizikos faktoriai bus sumažinti ir bus veikiama e, vienodai. Reikia, kad nacionalinių lygmenių taip pat būtų rengiami veiklos planai. Taip pat e, reikėtų pasitikėjimo santykių su žiniasklaidos priemonėmis, e, kurios turės pateikti informaciją apie šiuos sveikatos apsaugos aspektus. Todėl balsavome už. Dėku... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes e, žinome, kokia patirtis buvo dėl gripo N, e, H1N1 ir žinome, jog neproporcingai buvo reaguojama į realiai iškilusias problemas. Todėl šis pranešimas yra labai svarbus. Yra pasimokome iš praeities ir e, siekiame, kad nebebūtų kartuojamos praeities klaidos. Reikia įsiaiškinti, kodėl susidarė tokia padėtis ir kas priėmė sprendimą dėl tų priemonių, kurių buvo imtasi. Ir taip pat e, kokios valstybės narės e, taip veikė, nebuvo pakankamos skaidrumo toje veikloje. Mes manome, kad e, reikėtų geresnės analizės, daugiau informacijos ir pakoreguoti ateityje panašius veiksmus, kad dėl to nekentėtų Europos e, piliečiai. Ačiū pirmininkė, jeigu nebus tinkamos kontrolės, tai mus ištiks krizė. Štai tokia pagrindinė išvada daroma pranešime apie gripo valdymą. Gali būti primti netinkami sprendimai dėl visuomenės sveikatos apsaugos. Buvęs EBPO direktorius pareiškė, kad nėra dar buvę tokio atvejo, kad vakcina būtų pateikta rinkai be tinkamos informacijos ir duomenų. Iškyla klausimų, ar tikrai saugu naudoti tą vakciną. Mums reikia daugiau skaidrumo priimant sprendimus apie žmonių sveikatą. Lenkijoje, nepaisant žiniasklaidos ir visuomenės spaudimo, sveikatos ministras nusprendė nepirkti tos vakcinos. Žmonės buvo tiesiog bombarduojami klaidinga informacija apie tai, kokia rizika susirgti tuo gripu. Manyčiau, kad visada pirmiausia reikia viską išsamei įvertinti ir tik po to uh, imtis vakcinų. Pirmininkė, aš norėčiau pietauti kaip ir jūs ir vertėjai, taigi prašyčiau kalbėti kuo trumpiau.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 tapti tarptautinėmis ir turi būti taikomos tiek fiziniams, tiek, mara, tiek e, juridiniam asmenims ES. Ponas Grubačiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų frakcija pritarė šiam pranešimui, kadangi jis yra labai svarbus, vykdant bendrą žvejybos politiką ir atsižvelgiant į mūsų laukiančius pasikeitimus. Labai svarbu užtikrinti regionalizavimą šioje politikoje. Ši diskusija buvo ilga ir kalbant apie ateitį, ta politika turi būti pagrista regioniniu principu. Dėkuoju dabar ponas Kalau. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu pažiūrėsime į bendrų susitarimų žuvininkistės rytyje praeitį, pamatysime, kad rezultatas yra labai aiškus, kai kur mes siekiame tam tikrų dirbtinių kainų, kiturgi kyla e, žuvų išteklių mažėjimo problema. Atėjo laikas pripažinti, kad geriausias būdas žengti į priekį yra kalbėti apie perleidžiamas nusavybės teisės ateities kartoms. Jeigu mes galėtume taikyti nusavybės teisės žuvininkystės politikai, mes pasiektume tvarios žuvininkystės politikos. Ir čia kalbu ne tik apie ES bendrą žuvininkystės politiką, bet apie pasaulinę žuvininkystės politiką ir mums tuomet nereikėtų tokių susitarimų. Ačiū. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Kiekvieną dieną tūkstančiai žuvusių žuvų yra išmetama iš laivų į jūrą. Ir jūros dugnas dėl to kenčia. Dabar ES atsibudo dėja per vėlai ir dabar ES bando imtis kažkokių veiksmų kad ir kokias priemonės siūlytų Europos komisija, jos nėra pakankamos, nes galima riboti tam tikrus dalykus. Galima pasiūlyti daugybę priemonių, tačiau visos jos yra pagrystos egzistencinėmis problemomis. Ogi žuvininkystė yra visų mūsų bendras turtas. niekas e, nenori keisti savo taikomos politikos ir taikyti paskatų. Vienintelis būdas yra iš naujo įvesti nacionalinę kontrolę teritorinėse vandenyse. Ačiū. Protušo kirius Rodė, Jan Lietu. Ačiū pirmininkė. Dauguma parlamente vėl patvirtino tai, kad mes rinktumėmės finansinių sandorių mokestį. Bet tai pats kvailiausias e, sprendimas, kurį mes galėjome patvirtinti. Vienintelis teigiamas dalykas yra tai, kad tas mokestis niekada neįsigalios. Jau prieš daugelį metų buvo pasiūlytas toks mokestis prieš kelis šimtmečius. Ir galų gale vis tiek būdavo priimama išva, prieinama išvados, kad tai prastas sumanimas. Ir dabar tai yra prastas sumanimas, nes tai privers finansus, finansus rautus bėgti į kitas vietas, tai yra į mokesčių rojus toks mokestis nieko neišspręstų. Ačiū, pirmininkai. O kirius Mastella, vieną leptų. Prezidente, l'attuale crisi. Pirmininkė, dabartinė finansų ir ekonomikos krizė parodė, jog, Europos, jog pasaulio finansinė sistema nėra tinkamai prižiūrima. Ir Taip pat konstatavome, jog kylo ir biudžetinė krizė ir įvairių problemų susijusių su e, obligacijomis. Dabar aiškiai matome e, ryšį tarp e, teisėkoros trūkumo ir visų šitų problemų. Todėl turime iš naujo vertinti situaciją. Pasaulis ir Europos sąjunga negali leisti naujos tokios krizės e, kilimo ir atitinkamų pasiekmių. Reikia remiantis e, novatoriškų finansavimų keisti padėti teigiamą linkime pasaulyje mastu. Kannatan maailmanlaajuisen trans transaktioon. Aš pritariu tokiam globaliniam finansinių sandorių mokesčiui. Komisija kuo greičiau turėtų atlikti tokio mokesčio poveikio tyrimą ir turėtų pasiaiškinti, ar tokį mokestį įvesti pirmiausia ES lygmenių, ir po, po, po poveikio įvertinimo reikia daryti tokį sprendimą. Įvedus papildomą mokestį, Londono finansų centrai gautų papildomus 7 milijonus pajamų. Londone atliktas tyrimas nurodo labai teigiamus rezultatus, vadinasi, Europos komisija turėtų kuo greičiau priimti tokius sprendimus. pirmininkė, e, ekonominė ir finansų krizė, kilusi prieš keletą metų Europoje, parodė rimtus trūkumus, kurie egzistuoja mūsų teisėkūroje. Dabar e, turime priimti naujus e, instrumentus, priemonės, kurie padėti pagerintų. Reikia palaikyti ilgalaikės investicijas bei remtis realią ekonomiką. Tuo būdu e, mes sukursime naujus reikiamus išteklius, kuriuos, kurie padėtų atremti iššūkius Europos ir pasaulių mastu, siekiant strategijos 2020 gyvendinimo. Taip pat labai svarbios priemonės dėl viešųjų struktūrų kontrolės ir dėl e, inovatoriško finansavimo. Tai yra būtina sąlyga, kad ekonomika atsigautų. Pone pirmininkė, kolegos e, padėjimata, pranešimas yra didelis žingsnis į priekį, įtvirtinant naują ekonominę ir fiskalinę politiką, e, stipresnę politiką e, bei siekiant geresnės pusiausvyros. Europa turi užtikrinti koordinavimą tarp 27 valstybių narių, kad Europa tinkamai galėtų valdyti ekonomiką, o ne tik tai patirti ekonomikos tendencijų pasiekmes. Pasiūlymas dėl finansinių sandorio apmokestinimo reikėtų, kad šio parlamento dauguma palaikytų šį e, pasiūlymą. E, pirmą kartą e, bandama eiti šitą linkmę ir aš džiaugiuosi. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dabartinė ekonominė krizė parodė priežiūros, e, finansų sektoriaus priežiūros e, trūkumus. Būtina naudojant naujas priemonės ir naują fiskalinę politiką, veikti skubiai. Finansų sistema jau pradeda e, generuoti pelną, remdamasi spekuliavimo, todėl keista, kad šitie dalykai neapmokestinami. Mokestis dėl finansinių sandorių yra e, būtina priemonė, todėl balsavau už ją kalbant apie energetikos politiką ir aplinkos politiką, Europa pasauliniu mastu yra lyderė ir rodo pavyzdį. Tai yra tam tikras impulsas ir kitoms valstybėms. Manau, kad finansų srityje Europa taip pat turi būti atitinkamų pavyzdžių. Tikiuosi, kad komisija numato veikti greitai ir pateikti teisėkuros pasiūlymus, kurie atlieptų uh, mūsų piliečių lūkesčiams, nes būtent ant piliečių pečių gula krizės pasiekmes. Pone pirmininkė, naujo mokesčio įvedimas yra tokia priemonė, kurią turime žiūrėti labai atidžiai. Šios priemonės turi leisti sumažinti uh, E, riziką bei neigiamas pasiekmes, tačiau e, Europos finansinės rinkos gali ir nukentėti dėl to. Aš esu įsitikinusi, kad e, mokestis kaip toks turi būti taikomas, tačiau mes turėtume pasverti gerai pliusus ir minusus, turime giliai išnagrinėti padėtį, todėl kad gali būti nepageidaujamo poveikio. Tačiau turiu pabrėžti, jog remiantis tą logiką, jog ES e, veiks izoliuotai šioje srityje, tai ES tuomet sumažins savo konkurencingumą. Būtent e, todėl aš pasisakyčiau už tokį mokestį, kuris būtų taikomas pasaulio mastu ir reikėtų, kad apie tai būtų diskutuojama G20 lygmenių. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien mes e, su pasitenkinimu patvirtiname padimatą e, pasiūlymus ir mums, Aldės nariams, iš tikrųjų tai kelia didelį pasitenkinimą, todėl kad šis parlamentas rodo, jog e, laikosi tam tikrų principų. Beres e, pranešimo atveju dėl socialinės ekonominės krizės mes taip pat tarėme savo žodį. Ir šiandien e, mes labai džiaugiamės, kad buvo teigiamai balsuota kalbamoji klausimu, todėl kad e, dabar e, einama nuo spekuliacijomis besirinčios ekonomikos prie e, realios ekonomikos, o tai reiškia, jog mokslinių tyrimų, e, aplinkos e, bei infrastruktūrų projektai bus tinkamiau finansuojami. Mes turime pasimokyti iš klaidų turime pasimokyti pamokų, kad netinkamas reglamentavimas kelia problemų. Ta jau suvokia bendrovė, bendryje ir jungtinė karalystė, teikdamas skolas nemokiems klientams. Dėl to ir prasidėjo krizė, o dabar matome krizės pasiekmes. Turime suprasti, kokios yra pasiekmes, bet nelik pigaus pinigų spausdinimo. Žmonės investuoja nedarydami tinkamų sprendimų, nepripažindami pinigų vertės. Buvo pasakyta, kad tokie sprendimai ir tokios investicijos reiškia visų mūsų nuostolius ir būtent tą mes ir matėme rinkoje. Kita pamoka, kurią turime išmokti, yra susijusi su bankais. Jeigu mes įvesime tokį mokestį, kokią žinę tai pasiūs bankams. Bankai suvoks tai, kad gali tęsti veiklą tokią, kokią iki šiol, nes jeigu kas atsitiks, bankai bus išgelbėti. Taigi mes turime pasimokyti iš finansinės krizės pamokų. Ačiū. Polino, Janė Lietu. Dėl Estrela pranešimo ponas Jekolino. Dėkui, ponia pirmininkė. Kol kas teisė į Europos pilietybę nėra garantuota, todėl dar yra daug skirtumų tarp ES e, valstybių narių. Tarp reikėtų suvienodinti tas e, padėtis, tą padėtį. Ši rezoliucija su visais savo sudėtingais aspektais yra labai svarbi. Šiandien Mes švenčiame tarptautinę moters dieną, tarpu žinome, kad moteriams kartais iškyla problemų dėl prieigos prie sveikatos sistemos, reikėtų daugiau informacijos užtikrinti, daugiau prevencijos priemonių bei gyvenimo stilius, būdas turėtų būti atitinkamai koreguojamas. Todėl reikia realios sanglaudos politikos kuris apimtų ir prieigą prie e, sveikatos paslaugų. Reklas. Ačiū. Svarbiausia mums yra išsaugoti sveikatą ir ją sugražinti. Tam reikia užtikrinti sveikus mytybos įgūdžius, mankštą ir švietimą šiais klausimais. Tai yra valstybių narių darbas. Europa turi skirti dėmesio tik patirties pasikeitimui. Aš balsavau prieš šį pranešimą. 25, 26 ir 29 punktai yra svarbus. Ten kalbama apie svarbius repro, su reprodukcija susijusius klausimus ir abortus. Abortas yra prilyginamas kontraceptinėms priemonėms nekalbama apie teisę į gyvybę. Ir aš manau, kad krikščioniškoji Europa neturėtų to raginti. Dėkuoju dabar, ponas Takula. Pone pirmininkė, tiesa, kad sveikatos priežiūros skirtumai valstybėse narėse yra dideli. Valstybės narės taiko skirtingas praktikas ir sistemas. Ir jeigu mes norime sumažinti tuos egzistuojančius skirtumus ES, mums reikia skirti daugiau dėmesio švietimui ir mokymui. Neturėtume pamiršti tokių dalykų, kurie turi įtakos sveikatai. Čia reikia kalbėti apie socialinius ir ekonominius veiksnius. Aš pats esu įsitikinęs, kad dėmesį būtina sutelkti į sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą į mytybos klausimus. Tai yra svarbiausi dalykai mums siekiant sveikesnės ir geresnės Europos. Manau, kad tarp valstybių narių turime keistis geriausią praktiką. Aš nebalsavau dėl šio pranešimo, kadangi jame yra tokių dalykų, kurių neturėtų būti. Manau, kad reikėtų mažinti sveikatos priežiūros sistemų skirtumus. Dėkuoju. Dabar žoliai pranešimas, ponas Kamalis, prašom. Ačiū pirmininkė. Pastaraisiais metais, kai mes aptarinėjame mokesčių klausimus tarptautinių lygmenių, man labiausiai rūpi atakos, užsipolimai prieš tokias šalis kaip Kaimanų šalys. Daug metų mes Karibų salyno E, saloms sakome, kad reikia diversifikuoti savo ūkį, neužsimti vien cukraus, banano auginimą ir užsimti paslaugomis. Kaimanų salos taip ir pasielgia ir 50-60 procentų jų paslaugų yra finansų paslaugos. Jie propaguoja mokesčių neutralumą. Tačiau ką imperialistai dvivėjai, imperialistai, ES padarė, kai kaimanai pasielgė taip. Jie bando užsipulti kaimanų salas už tai, kad bando kaimanų salas toje srityje konkuruoti su ES. Gėda ES imperialistams už tai. Man labai sunku buvo pritarti e, kolegės žaliai pranešimui nes pranešime yra kalbama apie globalinius ir Europos mokesčius. 818 milijardų dolerių yra iškeliauja iš besivystančių šalių įvairiais teisiniais ir neteisiniais keliais ir atsiduria Europos bankuose. Mes 60-70 tūkstant milijardų eurų skiriame įvairioms programoms besivystančiose šalise vystyti. Tie 818 milijardų, kurie galiausiai patenka į mūsų bankus, jeigu tos lėšos liktų besivystančiose šalise ir būtų skirtos vystimosi programoms, galbūt tos šalis plėtotųsi sparčiau, ir taikytų geresnės komersinės praktikas. Ačiū. Stella, vieną lėktuvą. In un momento in cui l'Unione Europea è chiamata a... Mastella, dėl papastankų pranešimo. Tuo metu, kai ES nori užtikrinti nuseklumą tarp žemės ūkio sektoriaus ir užsienio politikos, šis aspektas įgyja ypatingą e, reikšmę kadangi šie abu sektoriai yra susiję e, tarpusavyje. Ir tai taip pat susiję su e, daugia šalių regioniniu ir tarp regioniniu lygmenimis. Visą tai yra glaudžiai tarpusavyje susiję, yra tam tikros prekybinės įtampos ir nesutarimų, tačiau tai turi pasiekmių nacionalinio lygmenių žemės ūkio sektoriui žemės ūkio politikos siekia pagrindinio tikslo e, maisto produktų tiekimo užtikrinimo mūsų vartotojams. Todėl reikės nuspręsti, ar mūsų žemės ūkio darbuotojai galės ir toliau siekti šito tikslo. Prioritetam. Ponas Kalinovskis. Ačiū, pirmininkė. Mūsų bendrosios žemės ūkio politikos prioritetas turėtų būti maisto produktų sauga. Taip pat e, labai svarbu yra sąžininga konkurencija. Europos ūkininkams tenka labai griežti kokybės standartai, kiti reikalavimai. Tačiau kita vertus, ES beveik nekontroliuoja trečiųjų šalių gamintojų, o iš tenai mes atsivežame milžiniškus kiekius maisto produktų. Tokios sąlygos nesažningos mūsų ūkininkams, tai taip pat pavojinga vartotojams ES. Turėtume keisti padėtį ir padaryti tai greitai. Ponas Nikolson. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad balsavau už šį pranešimą, nes jame pakankamai gerai išryškintos problemos, su kuriamis susiduria ES ūkininkai, ypač prekybos rytyje. ES žemės ūkio sektorius neturėtų būti aukojamas siekiant prekybos sustarimų su Merkosūru. Tačiau tenka apgalėstauti, kad Europos, Sąjunga, Europos Sąjungos BŽUP naudojamas kaip dėrybinis ginklas, darant dėrybų nuolaidas, ypač gyvulinkystės sektorėje. Turėtume reikalauti, kad importai Europos Sąjunga jiems turėtų būti taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir mūsų ūkininkų gamybai. Tai svarbu ir Europos vartotojams. Europos komisijos požiūris yra neprimtinas. Europos komisija nieko mums neatskleidžia. O šiaip tai turėtų atsižvelgti Europos parlamento pageidavimus dėl BŽUP. Toliau, ponas Zip, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė pono Papastamkos pranašime yra labai vertingų išvadų. ES derasi su įvairiais pasaulio prekybos blokais. Žemės ūkio produktų prekyba yra labai svarbi dalis. Čia kalbame ir apie prieigą prie ES rinkos. Tarkime, per ketveris metus iš cukraus eksportuotojo pavirtome cukraus importuotojų. Iš besvystančių šalių atsivežame įvairių prekių. Į ES rinką atsivežame produktų, kurie gaminami laikantis skirtingų standartų ir tai mums, mūsų ūkininkams, kainuoja labai daug. Mes vykdome BŽUP, finansuojame ją iš bendro biudžeto Taigi patys neturėtume priimti sprendimų, kurie pakirstų, silpnintų tą politiką. Mums reikia mūsų sprendimų, mūsų politikos sinergijos. Ponas Takula, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Porą žodžių apie papastamkos pranešimą. Išsamus pranešimas ir pateikia išsamų vaizdą apie tai, kaip ES BŽUB ir prekybos politika turėtų papildyti vieną kitą ir kaip e, bendroji žemės ūkio politika pasitelkiama politiniams tikslams. Žemės ūkis tai labai svarbis rytis, apie tai visada kalbama, kai aptariamos ES politikos. Tačiau čia reikėtų atsiminti štai ką. Mes įsivežame daug maisto produktų į ES. Ir reikėtų laikytis įvairių standartų, pavyzdžiui, maisto produktų švara, etiniai dalykai. O žemės ūkis mūsų kontinente turėtų būti saugomas. Pavyzdžiui, Suomijoje gaminami maisto produktai yra švarūs, etiškai gaminami ir tokius principus reikėtų saugoti. Dziękuję, panie przewodniczący. Głosowałem za raportem pana. Ačiū, ponė pirmininkė. Balsavau už šį pranešimą ir norėčiau pasveikinti pranešėją ir džiaugiuosi, kad Europos parlamentas didelę balsų daugumą pritarė šiam dokumentui. Tokiu būdu mes pasisakome už žemės ūkio produktų saugumą. Žemės ūkio produktams kyla tam tikras nesaugumas ES yra daug lobistų, kurie siekia sumažinti maisto gamybą ES, vietoj to daugiau dėmesio skirti importui iš už ES ribų. Mes matome gerą pavyzdį cukraus rinkos reformoje. Mes turėtume rūpintis maisto produktų tiekimo sauga gyvename tokiu metu, kai maisto produktų poreikis auga. Taigi neturime kirsti sienos, ant kurios sėdime, ponia Vaiderė. Pone pirmininkė, priekyba turėtų būti pagrista sąžiningos konkurencijos principais. Ir tai būtų gera, pakankama priežastis tolesniam vystimuisi. Mums taip pat reikia mažinti skurdą ir kovoti su maisto produktų krize. Žemės ūkis yra labai svarbus sektorius naujosioms valstybėms narėms. Ir tiesioginės išmokos toms šalims yra kur kas mažesnės negu senosioms šalims. Be to reikia be konkuruoti su gamintojais iš Latinų Amerikos šalių, kuriuose kokybės standartai nėra tokie patys. Todėl mūsų konkurencingumas yra nukenčia. Dėl šios priežasties aš ir pritariu šiam pranešimui, kadangi jame kalbama apie priekybos politikos peržiūrą, stebėjimą ir vienodų standartų įvedimą trečiosioms šalims bei mūsų rinkos atverimą trečiosioms šalims tik tuo atveju, jeigu mums bus kompensuojama už praradimus susijusius su importu iš trečiųjų šalių. Ačiū. Ačiū pirmininkė, kalbėdamas su savo draugais skurdesnėse pasaulio šalise ir klausiu, kaip mes geriausiai galėtume jums padėti mažinti skurdą jūsų šalise. Jie dažnai atsako, ne pagalba svarbiausia. Jeigu jūs paskatintumėt mūsų verslininkus, tai būtų naudingiausia jeigu mes galėtume prekiauti su ES, jeigu jūs galėtume atverti savo rinkas. Bet čia yra problema. Mes taikome bendrą žemės ūkio politiką. JAV taip pat teikia subsidijas. Ir elgiamės veidmainiškai. Mes užkertame savo rinkas ger, geriems produktams iš trečiųjų šalių. Mes taikome sanitarinius, fitosanitarinius reikalavimus. Dažnai juos taikome kaip netarifinis barjeras, kaip kliūtis importų iš trečiųjų šalių. Pats laikas pasitikėti vartotojais. Pats vartotojas turi pasirinkti, ar pirks maistą iš ES ar iš trečiosios šalies. Ir mm, taip mes e, turėtume atsisakyti paramos ir neperspektyvioms įmonėms Europoje. Pirmininkė, BŽUP pasižymė korupcija, bizantiška biurokratija, nemorališkumu. Šeštame dešimtmetyje Argentinos ambasadorius buvo paskirsta, paskirtas atstovų trečiųjų šalių. Ir jisai pareiškė štai kaip. Jeigu norite subsidijuoti savo uh, ūkininkus, mes tai dar galime suprasti, bet uh, prašytume bent jau nedempinguoti savo prekių, neišmesti jų į mūsų rinką. Ir ES visada yra pasiryžusi išsaugoti e, šitą protekcionizmą ir subsidijas savo žemės ūkio sektoriui. Ir koks rezultatas? BŽUP egzistuoja jau 50 metų. Ir ekologinės katastrofos, skurdas, visa tai yra susiję su ta politika ir ką mes dabar norime toms institucijoms suteikti dar papildomų galių. Ponas Dėva, įprastai aš šimta procentų pritariu savo bičiuliui Kamal, bet šiandien norėčiau išsakyti skirtingą nuomonę. Aš ilgai apie tai galvoju ir prie jų tokios išvados. Maisto produktų saugumas yra labai svarbus aspektas. ES turėtų užtikrinti maisto produktų saugą. Mes turėtume patys gebėti apsirūpinti maisto produktais. Neturime, aišku, pernelyg daug gaminti arba pernelyg mažai gaminti, kuomet atimame maistą iš alkstančių žmonių. Taigi mes turime patys apsirūpinti maisto produktais. Tas pats pasakytina apie Aziją, Afriką ir Junktinės Amerikos valstijas. Jeigu patys galėsime apsirūpinti maisto produktais, tai galėsime toliau dėrėtis dėl tarptautinės priekybos, tačiau dėl maisto dėrėtis mes negalime. Ačiū. Dėkuoju. Dabar dėl Hauslink pranešimo. Pone Klas. Aš balsavau už šį pranešimą. Baltymai yra labai svarbus siekiant užtikrinti sveika, sveikus pašarus. Ir mes turime apgalvoti visas įmanomas galimybės, turime remti mokslinius tyrimus, taip pat turime kurti įvairias mokymo programas ūkininkams. Neturėtume pamiršti ekonominio ciklo principų, turėtume atsižvelgti į kanibalizmo draudimą ir turime užtikrinti atitinkamą baltymų kiekį pašaruose. Turime pasirūpinti, kad būtų atitikta griežtoms aplinkos apsaugos taisyklėms ir standartams. Šiuo metu baltymai yra naikinami vien dėl to, kad negalime tinkamai jų kontroliuoti. Ačiū. Panie Przewodniczący, no żałuję, że z powodu nie, niedobrych poprawek. Ačiū pirmininkė. Aš labai apgailestauju, kad dėl prastai parengtų pakeitimų ir patvirtinių pakeitimų ponas Hausling atsiemė savo pavardę iš pranešimo autorių. Aš taip pat balsavau prieš tokius pakeitimus. pakeitimai neturėtų skatinti GMO naudojimo Europoje. Mes turėtume tai su, to, su tuo kovoti. GMO yra grėsmė žemės ūkiui, maisto saugai. Todėl aš visiškai pritariu protestavusiam pranešėjui. Toliau nedelčiavo pranešimas ponas De Angelis. Dėkuoju, pane pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už e, jos indėlį. Šiandien kalbėti apie moteris e, darbo rinkoje nėra vien tik tai retorikos užduotis. Tai e, turi būti tiek ekonominių, tiek kultūrinių požiūrių strateginė ES kryptis. Moterų užimtumo užtikrinimas turi, turi būti panašus kaip vyrų, tuomet e, bendras vidaus produktas padidėtų 30 procentų. Turi būti aktyviai siekiama moterų didesnio užimtumo. Ir e, turime taip pat galvoti apie anticiklinius sprendimus šitame kontekste ir e, tvirtinti priemonės tiek profesinio rengimo, tiek kitais lygmenimis, kad moterų žimtumas padidėtų. Taip pat norėčiau pabrėžti smurto patiriamo moterų aspektą. ES turėtų imtis prevencinių priemonių, kad šitų negerovių būtų išvengta visose srityse. Ačiū pirmininkė. Išklausius diskusijų apie moterų teisės ir moterų vietą įmonių valdybose, matome, kad susikerta pozicijos. Aš neslėpsiu to, kad aš labai priešinusi įstatymų kvotoms. Manyčiau, kad iš principo tai blogai ir įmonėms, bet blogai ir kvalifikuotoms moteriams, kurios iš karto bus marginalizuojamos toje valdyboje. Vietoj kvotų galėjome pragmatiškai pasielgti. Tai yra diskutuoti apie tai, kad įmonės pačios nusistatytų tikslus, e, pačios apsibrieštų, kiek moterų reikia. Tai būtų gerai ir moterims, bet ir įmonėms tai būtų gerai, nes jos jaustųsi proceso šeimininkais. Taip reikėjo pragmatiškai pasielgti ir tai būtų buvę naudinga ir įmonėms, ir moterims. Presidente, ho votato a favore. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš balsavau už pranešimą dėl moterų lygybės ir dėl moterų skurdo. Šiandien mes sprendžiame tarptautinės moterų, moters dienos šimtmetį. 2073 direktyva dėl moterų ir vyrų lygybės e, dėl prieigos prie darbo rinkos. Taip pat e, yra aktuali šitame kontekste, tačiau e, mes turime dar dėti pastangas, kad būtų galtinai patieksti numatyti šioje srityje tikslai. Moteris moterų daugiau baigia aukštuosius mokslus, tačiau moterų mažiau užima aukšto lygio vadovaujančius e, postus. Kita vertas, labai dažnai moteris turi pasirinkti tokius, e, tokias darbo vietas, kurios uh, neužtikrina nuolatinio užimtumo, kurios yra e, laikinos darbo vietos. Pone Zaporska. Pone pirmininkė, leiskite man paaiškinti, kodėl aš nepritariu šiai rezoliucijai, kurioje yra, kalbama, kurioje yra kalbama apie moterų ir vyrų lygybę. Rezoliucijos tekstas pritarė lyčių lygybei, tačiau taip pat pritarė ir abortams, gyvybės nutraukimui. E, šis tekstas prieštarauja jungtinių tautų rezoliucijoms, kuriuose sakoma, kad abortas niekuomet neturėtų būti taikomas gyvybei reguliuoti. Ši rezoliucija ne tik pažeidžia valstybių narių kompetencijas, bet ir užkerta kelią teisį į gyvybę. Aš apgailestauju, kad Europos parlamento dauguma pritarė šiam tekstui. Man tai kelia susirūpinimą. Aš kreipiausi į nacionalinės asociacijas ir organizacijas bei atitinkamus parlamentarus, kad būtų atkreiptas dėmesys į šį dokumentą. Dėkoju, ponas Takula, vieną minutę. Pone pirmininkė, mano nuomonė, labai svarbu, kad parlamentas aptartų ir svarstytų moterų ir vyrų lygybės klausimą ne tik šiandien, kai švenčiame šią sukakti, bet visą laiką. Turime prisiminti, kad mes buvome sutverti kaip vyrai ir moteris, tai praturtina mūsų visuomenę, tačiau tai nereiškia, kad moteris yra silpnesnės, mes buvome sukurti lygus. Todėl turime gyventi vien lygioje Europoje darbo rinkoje moteris ir vyrai turėtų būti traktuojami vienodai. Iki šiol moteris yra prastesnėje situacijoje, ypač kalbant apie atlyginimus ir kitus dalykus. Taip neturėtų būti. Turėtume užtikrinti lyčių lygybę. O dėl kvotų, kvotos yra reikalingos tol, kol mes nepakeisime savo mąstymo, ir neužtikrinsime lygybės kaip normos. Dėkoju, ponia Bilbao, vieną minutę. Ojimus. Dėkoju, ponia pir pirmininkė. Mes šiandien priėmėm dar vieną iniciatyvą, tačiau nepaisant e, visų tų priemonių, kurias pabrėžė komisijos e, atstovė, vis dėlto yra dar daug e, neligybės. Moteris yra labiau užsimokslinusios, tačiau jų teisės dar neprilyksta vyrų teisėms ir dažniausiai moteris imigrantės ypač jaučia tą nelygybę. Galim pažvelgti į konkrečius e, atvejus. Pasižiūrėkim e, komisijos pirmininko postą, kas užima e, centrinio Europos banko vadovybėje nėra moterų. Pasižiūrėkime, kaip yra valstybėse narėse. Apskritai ES vadovaujančiose postuose yra vyrai. Dažniausiai aš manau, kad reikėtų palaikyti kvotų e, pasiūlymą, būtent todėl aš palaikiau tą iniciatyvą, tačiau svarbiausia visą tai paversti faktais. Pirmininkė, nors moterų padėtis ir pagerėjo, tačiau Tris aspektus dar norėčiau išryškinti. Pirma, atlyginimas. Skirtumai yra didžiuliai tarp moterų ir vyrų. Krizės metu jie dar padidėjo. Mes suteikėme paramą bankams, bet tikrai ne darželiams ar mokykloms, kur dirba moteris. Antra, ES gimstamumo rodiklis yra toks mažas, ypač naujosios valstybėse, nes ehm, mamoms taikoma diskriminacija darbo rinkoje. Ir trečia, politikoje idealus moterų vyrų santykis turėtų būti 50 ir 50. Tačiau moterų yra gerokai mažiau, taip yra ir tarptautinėse organizacijose. Šio pranešimo ambicijos, manyčiau, yra nepakankamos. Pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą ir už kvotas. Noriu padėkoti komisariai Reding už tai, kad pagrasino, jog imsis priemonių, jei po metų biržose kotiruojamose įmonėse jų valdybose nematysime daugiau moterų. Manyčiau, tai tiesiog įgyvenimas ES sutarčių ir direktyvų, kur pasakyta, kad vyrai ir moterai yra lygus. Aš suprantu, kad kvotos yra kontroversiškas dalykas, nebūtinai labai demokratiškas, tačiau tokia yra reali padėtis. Suomijoje savivaldybėse prieš 10-15 metų buvo įvestos kvotos, daug kas labai priešinosi, sakė, kad tai nenaudinga moterims, moterų neužteks toms pareigoms užpildyti. Tačiau dabar praktika parodė, kad e, ministerijų lygmenių tos kvotos buvo naudingos. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems, kad tęsiama ši sesija. E, paskutinis teismo sprendimas dėl draudimo polisų. Iš tiesų jis yra klaidingas Pirmiausia, pažiūrėkime išlaidas, tai kainuos papildomą milijardą eurų. Kitas dalykas - teismo jurisprudencijos klausimas. Trečias dalykas yra susijęs su lygybės ir diskriminacijos klausimais. Ketvirtas dalykas yra mūsų teisėjų teisės ignoravimas ir savotiškas interpretavimas. Penktas dalykas - išpolis prieš laisvas e, kontrakto nuostatas ir sąlygas. Ir šeštas dalykas - kaip visą tai apskritai yra susijęs su ES. Akivaizdu, kad kiekviena šalis gali priimti teisės nuostatas ir mechanizmus šioje srityje. Aš manau, kad tokie veiksmai yra tikra teronija ir kelia grėsmę mūsų sąjungai. Dėkoju. E, ponios Plam. Pranešimas, ponas Antonijoti, vieną minutę. Signor Presidente. Pone pirmininkė, moterų skurdas gali būti paaiškinamas labai senomis priežastimis ir aišku, jis atsiranda ne dėl ekonominės krizės. Aš balsavau už kolegos Plumb pranešimą, nes esu įsitikinęs, kad Europos lygmenių ir nacionalinių lygmenių mes turime dėti daug pastangų, kad vėliau būtų pasiekta didesnė pažanga dėl vyrų ir moterų lygybės. Aš manau, kad priemonės minimos pranešime turės e, teigiamų pasiekmių, jos aišku nėra, e, jų sąrašas nėra išsamus. Vadovų taryba priėmė e, tam tikrus sprendimus dėl moterų ir vyrų e, lygybės įtvirtinimo. Moteris turi būti aktyviai e, įtraukiamas į darbo rinką. Tačiau labai svarbu, kad atitinkamos programos būtų koordinuojamos ne tik tai vietinių e, lygmenių, bet kad e, taip pat būtų e, koordinuojamos ES lygmenių taip pat ir su išoriniais partneriais. Bilbao. Dėkoju, ponia pirmininkė. Moteris visą laiką dirba nematoma darbą, auklėja vaikus, dirba namų šeimininkėmis ir tas darbas nėra pakankamai vertinamas. Dabar moteris integruojasi daugiau į darbo rinką, tačiau čia iškyla skurdo e, rizika. Ir mes turime e, kovoti su moterų e, skurdu, stiprindami teisė, kurus priemonės, priemonės užtikrindami, kad nesiskirtų vyrų ir moterų atlyginimai, turime taip pat peržiūrėti socialinės rūpybos sistemas ir teikti čia prioritetą e, vyresnio amžiaus bei neįgalioms moterims. Turime integruoti moteris į darbo rinką, todėl kad e, tuo būdu e, bus mažinami atlyginimo skirtumai ir e, bus didinamas bendro vidaus produkto e, augimas, kaip kad rodo kai kurie tyrimai. Tai taip pat e, yra tam tikras šansas konkurencingumo srityje, jo turi pasinaudoti Europos Sąjunga. Dabar. Thank you.